die konferenz der präsidenten hat in ihrer sitzung heute morgen gemäß šį rytą pirmininkų sueigos posėdėje buvo nuspręsta pagal darbo tvarkos taisyklių 16 priedą buvo nuspręsta paskelbti, kad Junktinės karalystės paskirtojo komisijos nario klausimai yra baigti ir, kad, ir taip pat nuspręsta teikti, tvirtinti jo kandidatūrą plenariniam posėdžiui. Ir todėl Aš siūlau pagal 152 taisyklės antrąją dalį įtraukti balsavimą dėl Junktinės karalystės paskirtojo komisijos nario įtraukti šiandienos balsavimų sąrašą. Ar kas nors tam prieštarauja? Ne. Tuomet iš karto dėl to ir balsuosime. Taptap? Yeah, yeah.